Ladies and gentlemen, dear Ponios ir ponai, kolegos, pradėkime šiandieninį Teisės reikalų komiteto posėdį. Ir pirmiausia, reikia patvirtinti darbo tvarkę. Štai tokie padaryti pakeitimai pradiniai darbo tvarkiai. 10 ir 12 punktai yra panaikinti nes jie buvo išnagrinėti neįlinėme komiteto posėdėje praėjusią savaitę Strasbūre, o 20 klausimas yra atidedamas. Ketvirtas klausimas e, bus imtas jo iš karto paklausimo šiandien ir ketvirtas klausimas, dėl jo bus balsuojama kartu su kitais balsavimais rytoj šito 10 valandą dėl to, kad atitinkami pranešėjai turi kitų įsipareigojimų. Ar kas nors prieštarauja? Nematau jokių prieštaravimų, taigi darbo atvarkė patvirtinta. Kai dėl pranešimų, tai aš noriu pabrėžti, kad mums reikės e, balsavimo kortelių, nes balsuosime tiek šiandien, tiek rytoj iš ryto. Taigi toliau galime pereiti prie trečiojo klausimo. Tai yra klausimas skirtas Briuselio antrojo reglamento reformai. Ir aš noriu pasveikinti tarp mūsų esančius pana Richard Kron iš Paryžiaus notarų mokyklos, pana Marčina Čepelaka iš Jogailos universiteto iš Krokovos Maiklą Šoterį ir Joną Serdinską iš Europos komisijos. Ir aš manau, kad galėsime čia pasveikinti ir Maired Maginės, kuri yra Europos parlamento mediatorė tarptautiniai vaikų na, grobimo tėvų rankomis organizacijos vardu. Man kurį laiką teks išeiti, taigi ponia Delavova pirmininkaus tuo metu e, šiam klausimui. Na ir dabar iš karto ir perdedu, perdodu į pirmininkavimą ir prašau pana Rešarą Kroną dabar pateikti savo na, pasisakymą. Prašau. Monsieur Kroon, on vous écoute. Prašom, ponė Karonai. Merci. Merci, madame. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkė. Dėkuoju, kad jūs pakvietė mane. Man tai didelė garbė ir jūs uh, pakvietė mane pakalbėti apie naująjį antrąjį Briuselio reglamentą ir aš labai mielai sutikau pakalbėti šio klausimu. Aš kalbėsiu kaip praktikas labiau negu kaip akademikas. E, dabar šiaip esu notarų mokyklos direktorius Prancūzijoje ir aš norėčiau pakalbėti apie e, notarų praktikos aspektus ir pirmiausia į kompetenciją dėl e, jurisdikcijos e, notarams. Tai yra ypatingai aktualus klausimas, nes notarai šiaip sprendžiant klausimus dėl vaikų globos tiesiogiai nedalyvauja. Ir uh, Pirmiausiai tais klausimais užsijima advokatai, teisėjai ir vis tik tai Prancūzijoje notariatai vaidina tam tikrą vaidmenį šiuose atvejuose, pavyzdžiui, dėl procedūrų skirim Prancūzijoje ir kitose valstybėse. Notarai gali suvaidinti vaidmenį, galima iš anksto, pavyzdžiui, numatyti tam tikras procedūras, kurios susijusios su e, antruoju Briuselio reglamentu, ne tik tai jau per pačią skirybų procedūrą, patį procesą, bet e, teikiant e, tam tikras konsultacijas savo klientams, pavyzdžiui, sudarant vedybų sutartį ar kai e, žmonės skiriasi, e, esant mišioms, e, mišių valstybių santokoms, notarai galėtų ir gali teikti informaciją apie tai, kas vyksta ir kas įvyks taikant įvairias procedūras. Ir mes numat, galime numatyti jau teisminės e, kompetencijos e, tam tikrus elementus pagal e, antrąjį naująjį Briuselio reglamentą. Ir mes tarsi dviejų pagalime atlikti vaidmenį pirmiausia sudarant vedybų sutartis arba vykstant jau skirybų procesui. Mes su tuoktinėms teikiame ar galime teikti įvairias paslaugas, Pirmiausiai, e, sudarant vedybų sutartį, bendraujant su būsimais suoktiniais, kalbam apie vairias galimybės ir pavyzdžiui, esant e, reikalui, e, kaip pasirinkti teismą skirybų atveju. Ir taip pat skirybų atveju kalbam apie tai, kokios yra galimybės kreip dės į kurį teismą ir kokios yra vaiko e, globos e, galimybės teisės. Mes šiandieną Prancūzijoje ir ne tik Prancūzijoje e, galime pasitelkti Hagos konvenciją. Taip pat žinome, kad E, valstybėse narėse esantis, e, kad gali sutuoktiniai e, pasirinkti tam tikrus teismus, pavyzdžiui, dėl vaiko išlaikymo, tai yra 2008 metų reglamentas. Ir žinome, kad ateityje po daug e, diskusijų metų, ilgų diskusijų metų atsiras naujos taisyklės, kurios e, supaprastins principus dėl teismo pasirinkimo. E, bet skirybų procedūros atveju labai svarbus dalykas teismo pasirinkimas, pradedant skirybų procesą, e, notaro vaidmo labai svarbus, kuris būtent e, teikia konsultacijas apie tai, e, kokį teismą pasirinkti, kaip gali būti taikomas antrasis Briuselio reglamentas ir kaip pasirinkti teismo šalį. Jeigu būtų aiškesnės sąlygos dėl to, tai tuomet galbūt baigtųsi tam tikras E, ieškojimas palankiausių teismų, nes ne visos valstybės narės dalyvauja sustiprindami bendradarbiavime ir naujos nuostatos šiek tiek geriau nušviestų esamą padėtį. Pavyzdžiui, jeigu skiriasi šeima, kurios nariai yra Britanijos ir Prancūzijos piliečiai, dažnai sutuoktiniai notarai siūlo rinktis Britanijos e, teismus, kadangi e, teismai toje šalyje sprendžia pagal turtinę padėtį su tuoktiniu, o taiko ne e, renkasi būtent tuos principus, o ne kitas taisyklės, nustatant išlaikymo prievolės. Jeigu dabar pasižiūrėsime į dabartinę patirtį galime pasakyti, kad yra problemų pasirenkant savanoriškai teismo vietą. E, egzistuoja įvairūs tekstai ir tarp jų yra nemaži skirtumai. E, galima rinktis e, teisės skirt, apibrėžiančią santoką, taip pat galima rinktis kitas nuostatas pagal atitinkamos teismo kompetencijas. Ir kai kurios valstybės narės numato e, galimybę pasirinkti teismo vietą laisvai, kai kurios valstybės to neleidžia, e, kai kurios valstybės taiko tarpinį režimą, jeigu jisai neprieštarauja e, Briuselio 2 reglamento nuostatoms. Jeigu būtų galima e, aiškiau apibriežti nuostatas dėl teismo vietos pasirinkimo, tai atsirastų daugiau aiškumo e, dėl to, kokį teismą galima pasirinkti ir kokios gali būti to pasirinkimo pasiekmes. Ir jeigu bus peržimas e, reglamentas Bruselis 2A, tai E, būtų galima lengviau numatyti teismo vietą ir būtų geriau apibrėžtas sąlygos, kada galima numatyti tą e, teismą ar e, vedybų startyje ar kitais etapais. Ir labai dažnai pilietybė arba gyvenamoji vieta yra naudojamos kaip kriterijais, nustatant teismo vietą. Ir e, tokiu atveju galima būti užtikrinti, kad e, teismo procesas e, vyks arti e, gyvenamosios vietos. Ir daugelie e, kitas sritis reglamentuojančių teisės aktų yra aiškios nuostatos dėl teismo vietos pasirinkimo ir e, neaišku, kodėl tai negalėtų būti padaryta. Mm, Briuselis 2 antrajame reglamente jį e, peržint. Dar kartą Galima pasakyti, kad tokiu atveju sutuoktiniai e, įgis daugiau aiškumo. Taip pat e, ne, nebus ieškoma to geriausio e, teismo, geriausias sąlygas galinčio suteikti teismo Ir jeigu būtų galima iš karto numatyti būsimą teismą skirybų atveju, e, kur kas būtų viskas paprasčiau, nes būtų iš karto žinoma, koks teismas bus kompetentingas sprendžiant, nagrinėjant skirybų bylą. E, naudotis iš karto iš anksto apibrištomis taisyklėmis ir principais. Prancūzijoje notarams kartais e, kyla problemų, e, kai jie sudaro vedybų statis e, tuokiantis Britanijos ir Prancūzijos piliečiams dėl, dėl to, kad Britan, Britanijos piliečiai pirmiausia siekia sudaryti uh, vedybų sutartį ir antra tokia sutartis turi būti sudaryta Prancūzijoje. Ir pora gali pasirinkti e, teisę, kuri bus taikoma išlaikymo pareigoms bet Britanija gali primesti e, jurisdikcijos šalį skirybų atveju. E, dėl to Prancūzijoje kyla tam tikrų teisinių problemų. Kartais notarai turi atsisakyti patvirtinti santokų vedybų sutartis dėl to, kad kai kurios prieš, nuostatos prieštarauja Briuselis 2 reglamentui. Tai yra problema. Pagal Prancūzijos teisinę doktriną prievolė teikti e, konsultacijas klientams yra mm, neginčitina. Ir e, dėl to, kad kartais kyla, e, dėl to kartais irgi yra problemų, kad pateikiama sutartis, kuri jau yra sudaryta. Kartais notarai paprasčiausiai nusišalina e, nuo tokių atvejų, nes jie negali nieko pakeisti. Ir būtų labai naudinga, jeigu jurisdikcijos pasirinkimo nuostatas būtų įrašytos į Briuselis 2A reglamentą. Labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. E, Jūs kalbėjote apie praktinės problemas, o dabar iškart taisime prie kito kalbėtojo. Pono Čepelek. Uh, I'm deeply thankful for being invited here. Ačiū, kad mane pakvietėte į Teisinių reikalų komitetą Europos parlamente. Manęs paprašė trumpai pakalbėti apie įgyvendinimo uh, klausimus susijusius su uh, tėvų atsakomybės sprendimais. Tikrai būtų neįmanoma tokius sudėtingus klausimus pristatyti per 20 minučių. Tačiau aš puikiai žinau, kad e, yra jums e, pateikti, e, pateiktas didelis skaičius pasirengiamųjų dokumentų ir kuriuose ši problema yra detaliai pristatyta. Be to, valstybės narės raštu atsakė į Europos komisijos klausimyną ir pateikti atsakymai pateikė bendrą vaizdą, kokios yra sprendimų neįgyvendinimo priežastis. Dėl tų pačių priežasčių ir stengdamasis prisidėti prie jūsų darbo, aš nekartosiu to, kas jau buvo išsakyta ir parašyta. Vietoj to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurias problemas, kurios, mano manimu, yra labai svarbios. Vertinant e, Briuselio 2A reglamento e, įgyvendinimą. Ir šiam tikslui aš pasinaudosiu pavyzdžių iš bylos Bohes prieš Virts. Visai neseniai e, Europos teisingumo teismas priėmė šioje byloje sprendimą. Taigi sprendimas e, buvo priimtas 15 e, metų rugsėjo 9 dieną ir yra susijęs su finansinėmis baudomis, kurios yra nustatytos siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas tėvų atsakomybės sprendimas vadovausiu e, tam tikrų induktyvinio požiūrių, kitaip tariant, pateiksiu tokias bendras e, pastabas e, susijusias su dalykais, kurie, kuriuos analizuoja teismai pagal Bruselis 2A reglamentą 28-39 straipsnius imtinai. Kokios kyla problemos taikant tokias finansinės bausmes? E, Problemos kyla tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Todėl, kad e, skirtingos nacionalinės teisinės sistemos numato skirtingas e, priemonės, kaip reikėtų užtikrinti sprendimų įgyvendinimą. Viena iš tokių priemonių yra finansinės baudos. Taigi, kokia yra pono Bohes ir Virts byla? Ponas Bohets ir ponė Virts susitokė Belgijoje 97 metais ir sulaukė dviejų vaikų. Penktais metais išsitokė ir ponė Virs išvyko į e, Suomiją. 2007 metais Gento teismas priėmė sprendimą dėl vaikų globos ir jo, jų išlaikymo. Teismas taip pat numatė ir tai, kad E, jeigu nebus suteiktos galimybės matytis vaikams su tėvu, e, ponė Virs turės mokėti finansinę bausmę, kuri buvo nustatyta 1000 eurų už vaiką. Ir tokią sumą reikėtų mokėti E, poniai Virts, ponui Bohets už kiekvieną vaiko nematymo dieną. Maksimali baudos suma buvo nustatyta 25 tūkstančiai eurų. Ponas Bohets kreipėsi į Suomijos teismus ir pareikalavo, kad ponia Virts jam sumokėtų finansinę bausmę pagal e, Belgų teismo sprendimą priimtą 2007 metais ir paprašė, kad šis sprendimas būtų gyvenintas Suomijoje. Ir iš teisinės perspektyvos šiuo atveju svarbiausias yra kvalifikacijos klausimas. Ir tie, kurie e, yra susipažinę su privatinė e, šeimos tarptautinė teisė, žino, kad kvalifikacija yra e, didžiausia problema, kai yra teisės kolizijos situacija. Jeigu mes sakysime, kad ieškinys yra nepriklausomas piniginis ieškinys, tai reikš, kad tai yra priemonė, kuri būtų patvirtinta šalia e, tėvų atsakomybės sprendimo. Tokiu atveju būtų galima taikyti Briuselis vienas reglamentą. Ir e, šiuo atveju situacija yra labai aiški teismas vadovavosi generalinio advokato sprendimu ir nusprendė, kad e, pona Bohės reiškinys būtent atitinka nepriklausomo e, piniginio ieškinio kategoriją. Ir priemė sprendimą, kad toks e, finansinės baudos E, nustatymus, tai yra tik tai papildoma priemonė prie pagrindinio prie, e, sprendimo, siekiant užtikrinti, kad sprendimas būtų įgyvendintas. Taigi būtent e, ši priemonė yra skirta padaryti finansinį spaudimą asmenį, kuris globoja vaiką, kad pastarasis bendradarbiautų ir suteiktų galimybę matyti su vaiku kitam tėvui. Tuo tarpu teismas priemė sprendimą, kad susidariusiuose aplinkybėse reikia konstatuoti, kad e, kalbant apie e, piniginės baudas, jos e, tokio pobūdžio bylose yra papildomos priemonės, kurios e, užtikrina, kad yra apginamos e, tam tikros teisės pagal reglamentą 442001. Taigi kalba eina ne apie reglamentą 2 ant pirmąjį reglamentą, bet e, 2A reglamentą. Yra ir dar viena problema, kuri yra susijusi ne tik tai su kvalifikacija. Taigi, jeigu finansinės baudos ir yra tos papildomos priemonės, kurių tikslas yra užtikrinti teismo sprendimo įgyveninimą, tada kyla klausimas, kas yra teism, e, tėvų atsakomybė ir kas turėtų būti įgyvendinta. Aptariamų atveju finansinė e, bausmė buvo sprendimo dalis. Tačiau tuo pat metu nebuvo aišku, ar visas teismo sprendimas, ar visam teismo sprendimui turėtų būti suteikiamas tas pats teisinis statusas. Nėra jokių abejonių, kad globėjo teisės, vaiko gyvenamoji vieta arba teisė į pasimatymus su vaiku yra susijęs su tėvų atsakomybę. Ir tokie dalykai turi būti pripažinti ir gyvendinami. Tuo tarpu priešingai nei tie dalykai e, baudos e, yra papildomas dalykas ir dėl tos priežasties e, šios priemonės turėtų būti e, siejamos su procedūriniais dalykais, kurios e, yra nustatomos e, lex for, pagal Lex Forum taisyklės. Kalbant apie e, teisės, e, kurios yra išplaukiančios iš e, tėvų atsakomybės, jos sudaro bylos esmę. Ir papildomos priemonės gali būti patvirtintos toms priemonėms, toms teisėms užtikrinti. Priemonės priklauso nuo daugelių dalykų ir nuo teismų, ir nuo gyvendinimo pareigūnų, ir nuo uh, Um, administracinių institucijų, nuo policijos ir taip toliau. Tačiau kyla klausimas e, štai koks, ar kita šalis, kur prašome gyvendinti tą prie, kitą, tam tikrą priemonę, ar bus galima tai daryti, nes sprendimą priemė kita valstybė narė. Ši problema yra susijusi ne tik tai su tarptautinė šeimos teisė, bet su visa e, tarptautinė privatinė teisė. Ir dėl tos priežasties e, šie klausimai jau reglamentuojami per ES reglamentus. Štai pažvelgime į tarptautinę teisę. Pagal 18 straipsnį iš Romos 1 reglamento yra e, sakoma, kad e, sutarties teisėtumas gali būti įrodytas pagal lex kontraktus arba lex loci aktus tačiau su sąlyga, kad toks įrodymo būdas gali būti priimtinas teismui. Taigi, atsižvelgianti tai, yra labai svarbu, kad kitoje šalyje e, priimtas sprendimas dėl tėvų atsakomybės galėtų būti įgyvendintas kitoje valstybėje narėje, kur yra prašoma taikyti tą gyvenimo priemonę. Problema yra ne tik tai su teismais, tačiau taip pat ir su kitomis institucijomis, kurios yra svarbios kasdienėme gyvenime. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau paminėti du dalykus - kalba ir sveikatos priežiūra. Kai kalba eina apie tartutinius atvejus, e, labai svarbu, kad vaikas galėtų kalbėti ir mokytis abiejų tėvų kalbų. Dėl tos priežasties yra labai svarbu, kad e, e, tinkamai e, viską prižiūrėtų administracinės institucijos, kurios atsakingos už ryšius tarp vaikų ir vaikų. Pateiksiu vieną pavyzdį. Italas du kartus lankydavosi Lenkijoje, kad galėtų pasimatyti su savo dukra. Tėvas mokėsi lenkų kalbos, tuo tarpu mama neleido savo dukrai mokytis italų. E, teismo, teismas priėmė sprendimą, kad tėvas galės matytis su dukra esant kuratoriui. E, tai yra pareigūnui, kuris yra atsakingas už tokius atvejus. Tačiau teismas e, nenustatė, ar susitikimuose galės dalyvauti ir vertėjas. Džiugu tai, kad e, kuratorius leido susitikimuose dalyvauti E, vertėjai. Iš kitos pusės yra tam tikrų šalių, kur e, valdžios institucijos draudžia e, su vaiku kalbėti neoficialia šalies kalba. Toliau yra dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su sveikatos pas, paslaugomis. Norėčiau pateikti vieną 12 metės pavyzdį. Mergaitės mama pagėdavo, kad būtų ištraukti e, keli visiškai e, sveiki dantis ir pakeisti implantais dėl grožio priežasčių. Na ir e, kurie žino teisinės peripetijas, žino, kad labai sunku pasipriešinti tokiam gydimui. Visą tai yra susijęs su teisingumo administravimu ir turi rimtų teisinių pasiekmių, kadangi Briuselis 2A reglamentas, jo 47 straipsnis teigia, kad e, įgyvendinimo procedūra e, turi vykti pagal įgyvendinimo šalies teisę. Tuo tarpu, jeigu mes sakome, kad finansinė bauda yra procedūrinė e, procedūros dalis, tai reiškia, kad ši priemonė nebėra e, pagrindinio sprendimo dalis. Grįžkime prie Bohės prieš Virs atvejo. E, tiek pagal belgų, tiek pagal suomių statymą galima numatyti tokias finansinės baudas, kad būtų užtikrinta pasimatymų teisė. Tačiau Suomijoje būtent vaiko globėjas turi sumokėti tos sumas. Tuo tarpu antrų atveju, Belgijos atveju, šias sumas sumoko valstybė. Taigi šiuo atveju nebuvo galima nevatai taikyti Bruselis 2A reglamento. Tačiau teismas apsiribojo tik tai, apsiribojo tik tai tuo, kas nurodė, kokie pavojai gali kilti, jeigu bus atskirta pasimatymų teisė nuo nustatytos finansinės bausmės. Be to, teisme buvo rašoma, kad kilmės valstybės narės teismas gali numatyti finansinę bausmę. Ir e, tokio sprendimo, e, tokios priemonės įgyvendinimui turi būti ta, ta, taikoma ta pati teisė, kaip ir teisė, kuri yra taikoma pasimatymams. Kitaip tariant, e, bausmė nebėra procedūrinis, bet bylos esmės dalykas. Ir dėl tos priežasties būtų galima taikyti Briuselis 2A reglamentą. Taigi antroji kvalifikavimo problema yra įspręsta. Tačiau kilo trečioji, kuri yra susijusi su skirtumais tarp belgų ir suomių teisę. Pagal pastarąją globėjas neturi kreiptis į teismą, kad būtų galutinai priimtas sprendimas dėl sumos prieš įgyvendinant e, sprendimą. Pagal antrosios šalies teisę, kitaip tariant, pagal suomi teisę ir, kaip manau, elgesi ir kitos valstybės narės, e, globėjas turi kreiptis į teismą, kad būtų nustatyta galutinė mokėtina suma e, prieš teikiant prašymą priemonės įgyvendinimui. Kaip šią problemą įsprendė teismas? Buvo pasinaudota e, analogiška taisyklė, kurią numato Briselis vienas reglamentas 49 straipsnis. Kitaip tariant, jeigu pagal užsienio, užsienyje priimtą sprendimą yra numatomas kažkoks periodinis e, mokėjimas ir kuris turėtų būti įgyvendinim e, ir jeigu jis turi būti mokėtinas kitoje valstybėje narėje, tai į kitos šalies teismo teismą galima kreiptis tik tada, jeigu galutinis e, gal, sprendimas dėl galutinės sumos nebuvo priimtas kilmės valstybėje narėje. Kalbant ap, aptaria, pagal aptariamą atvejį, buvo priimtas sprendimas, kad e, tik tai ta, tas teismas, kuris gali priimti sprendimą dėl pasimatymų teisės, gali priimti galutinį sprendimą ir dėl baudos. Ir tas, kas turi e, tam, kam tenka teisė mokėti tas e, bausmes, e, suteikiama galimybė pasinaudoti procedūrinėmis taisyklėmis kilmės valstybėje narėje ir gauti dokumentą, pagal kurį yra nustatyta ta galutinė mokėtinos sumos, e, mokėtina suma. Taigi, kitaip tariant, pagal e, kilmės valstybės narės teisę nereikia, kad būtų nustatyta e, galutinė mokėtina suma tam, kad tokia priemonė galėtų būti nu, įgyvendinama kitose šalyse. Taigi, Kalbant apie šį atvejį, akivaizdu, kad teismas priėmė sprendimą ne tik dėl e, finansinių baudų mokėjimo. Jis tiesiog leido pažvelgti mums į platesnį kontekstą. Kitaip tariant, e, sprendimai ir jų gyvendinimai turi vykti pagal abipusio pasitikėjimo e, principą. Ir jeigu reikia e, priimti sprendimą dėl baudų, dėl bausmių, sprendimą turi priimti tas teismas, kuris sprendžia bylą iš esmės, o ne tas teismas, kuris turi įgyvendinti, sakykime, siūlomą priemonę. Teismas žino, kad teisinės sistemos valstybėse narėse skiriasi ir reikalauja, kad būtų sukurtas mechanizmas tokiems skirtumams spręsti. Kas yra svarbu? Svarbu yra tai, kad pagal teismo sprendimą e, būtent e, kilmės šalies teismas turi kompetenciją priimti e, sprendimą dėl visos bylos ir kitos šalies teismas turi tik tai tokį sprendimą įgyvendinti. Iki šiol buvo uh, lyg ir tokia situacija susidariusi, kad e, teismai stengiasi priimti tokius sprendimus, kurie galėtų būti įgyvendinti kitose valstybėse narėse. Tačiau e, Teismai, aišku, supranta, kad jų sprendimas turės tiesinių pasiekmių ne tik gimtoje šalyje, bet ir kitose šalyse. Kitaip tariant, kuo mes e, daugiau pasitikėsime teismais iš kitos šalies, tuo jie bus e, atsakingesni, e, galvodami apie teisinės sistemas kitose šalyse. Pabaigai norėčiau pateikti dvi pastabas. Taigi visų pirma, yra įvairių, įvairių būdų, kaip vienos šalies e, sprendimus įgyvendinti kitoje valstybėje narėje. Kažkada e, buvo speciali procedūra. Taigi sprendimai galėjo būti gyvendinami per e, egzekvatūros procedūrą. Taigi galima pagalvoti ir apie bendrą europinį form, form, formuliarą, formą, galima galvoti apie vairius sprendimus. Tačiau, kad ir kokį e, variantą mes pasirinktumėm, sprendimas turi būti techniškai prasme įgyvendinamas. Kitaip tariant, jis turi būti įgyvendinamas institucijų iš skirtingų teisinių sistemų. Na ir galiausiai problema yra susijusi ne tik tai su teismais. Yra mokytojai, mokyklos, darželiai, gydytojai, kurie taip pat turi reikalų su teismo sprendimais. Ir jeigu galvojate apie kažkokius gyvenimo mechanizmus, galvokite ir apie šiuos žmonės. Dėkuoju. Uh, thank you. Ačiū, ponė Čeperlakai, už įdomų pasisakymą. Na, o aš noriu padėkoti taip pat ir ponui Kron, kuris atvyko į Briuselį. Kaip supratau, jūs turite išvykti 16 valandą, taigi dėkoju Jums, ponė Kronė, ir e, laimingos kelionės atgal į Paryžių, turbūt. Ar galėčiau užduoti Jums klausimą prieš Jums išvykstant? palankiau vienam sutoktiniui pasirinkti Junktinės karalystės e, režimą. Ar neteisingai jūs supratau? Junktinė karalystė nežino e, to, tokio režimo, kuris suprantamas, kaip jis suprantamas e, kontinente, kiekvienas e, turi tą nusaidą, kurie jam priklauso. Ir e, teisėjas jis gali paskirstyti turtą tarp sutoktinių. Ir taip paskiriamas dažniausiai žmonai tam tikrą kompensaciją. Prancūzijoje ir ne tik Prancūzijoje e, visiškai kitaip egzistuoja santokinis režimas, e, kaip ir teisinis režimas Vokietijoje, Belgijoje ir Italijoje. Ir teisėjas turi laikytis to teisinio režimo, kuris įvedamas per vedybas. Ir tie teisės aktai numato, kompensacijas po skirybų. Prancūzijoje neretai teisėjas priskiria po 150 eurų išlaikymo e, kiekvienam vaikui, e, o Junktinėje karalystėje yra viskas šiek tiek skirtingai. Kartais, pavyzdžiui, e, E, žymaus kokio nors atlikėjo žmona gauna 20 e, tūkstančių eurų po kelių metų vedybų. Ir čia yra skirtumai, pavyzdžiui, Prancūzijoje, jeigu prancūzas turi žmoną iš Junktinės karalystės, tai jie gali skirtis pagal Junktinės karalystės teisės, tuomet bus paskirta didesnė suma, negu kad būtų paskirta Prancūzijos teisėjo. Tai yra toks formo pasirinkimas. Ir kartais žmonės tiesiog persikelia į kitą valstybę, kreipiasi jos teismą, jeigu prancūzas vyras kreipsis į Prancūzijos teismą, tai bus sprendžiama pagal Bruselio antrą e, reglamentą. Tai yra, gali būti reglamuojama viskas, ką sako Bruselis 2 reglamentas. Nors ir teisėjas gali būti šališkas, tačiau dažnai yra taip, kad e, Junktinėje karalystėje sprendimas gali būti palankesnis vienam iš e, sutoktinių negu Prancūzijos. Nes Dažnai e, vyrų situacija būna palankesnė po skirybų, nes moteris pasitieka su vaikais. Na, o jungtinė karalystėje sprendimą primam šiek tiek kitaip. Taigi skirtumų yra, kurie atsiranda iš, kyla iš skirtingų teisinių sistemų. Ačiū Jums už šį paaiškinimą nenoriu mm, diskutuoti dėl jūsų pateikto vyrų žmonų e, įvaizdžio, tačiau steiksiu dabar žodį poniai Beržeran, kuri nori pasisakyti šiuo klausimu. Taip, aš gyvenu regione, kur yra daug anglų, todėl norėčiau e, Britaniją tie Anglai, kurie apsiveda Prancūzijoje, o skiriasi Prancūzijoje. Labai dažnai tie žmonės turi nemažai pinigų ir jie gali rinktis e, Prancūzijos teismą, o žmona gali bandyti gauti skirybas Junktinė karalystė. Bretanijoje gyvenantis Junktinės karalystės piliečiai nedaro taip. Jie tik kreipiasi paprastai į Prancūzijos teismus. Taigi teismo pasirinkimas, kai turi vedybų sutartis, 80-90 procentų žmonių Prancūzijoje turi tokias vedybų sutartis, na, o anglai nelabai supranta, kodėl tai darom. Taip daroma. Taigi yra aiškus skirtumų dėl to, kaip padalėjimas turtas e, pagal dvi teisinės sistemas. Na, puiku, kadangi mums turime dar laiko, aš e, norėčiau leisti ir ponui Čepelekui pasakyti. Norėčiau papildyti jūsų pastebėjimus dėl problemų susijusių su kontinentinėms koncepcijomis ir papročių teisę Junktinės karalystės e, dėl sutoktinių turto. Jau buvo sakyta, kad galutinis e, sprendimas būtų suvienodinti su, su, su teisės konfliktų taisyklės, bent jau Europos mastu. Tuomet, nepaisant to, kuris teismas būtų kompetentingas, jis taikytų tas pačias e, teisinės kolizijos taisyklės ir taip pat taip būtų taikoma ta pati teisė. Kiek suprantu, e, tas vykstantis parengiamasis darbas dėl teisės taikytinos e, sutoktinių turto režimui vyksta, taigi sprendimas gal bus, galbūt bus rastas, tačiau kita problema būtų ta, ar Anglijos teismai norės pripažinti e, e, sutoktuvių sutartį, vedybų sutartį tarp sutoktinių. Jeigu, jeigu jie sutiktų su to, tai turėtų sutikti ir su to, kad sutoktiniai sudarė vedybinę sutartį pagal prancūzijos teisę nors viskas yra komplikuota, aš manau, kad yra tam tikrų galimų sprendimų, yra erdvės patobulinti šios, šį režimą. Ačiū. Taip, mes visi sutinkame, kad erdvės tobulinti sistemą yra, bet nežinome, koks jis bus tas patobulinimas. Taigi, ačiū labai. Nu, ačiū labai, ponia Kron. Ir e, mes e, palinkės jums geros kelionės, kai turėsite išvykti. Na, o dabar žodis komisijai. Ponas Šoteris. Taip. Ačiū, ponė Dėlovo. Ačiū, kad pakvietėte mane vėl pakalbėti apie Briuselės 2A reglamentą. Pirmą kartą, praskutinį kartą buvau čia vasario mėnesį ir tuomet tema buvo svarstama šio reglamento siekiant peržiūros. Dabar manau, kad e, pavadinimas šio klausimo yra šio reglamento reforma, taigi matau, kad e, viskas tampa konkurenčiau, e, kokiais žingsniais. Aš norėčiau paaiškinti jūs, kur tos konkretumas atsiranda ir mūsų pusėje, mūsų darbe. Dar kartą dėkoju Jums už tai, kad skiriate dėmesio šiam reglamentui, nes tai yra labai svarbi priemonė daugeliui piliečių. Mes mūsų skaičiavimais, kad jų yra apie 140 tūkstančių tarptautinių skirybų Europoje kasmet. Tai nemenkas skaičius, e, kuris rodo, kiek piliečių tai paliečia, e, ir kadangi tarpvalstybinės skirybos yra sudėtingos ir šalia dar, aišku, čia yra ir vaikai susijęs su šeiminiais santykiais. Ši priemonė yra labai svarbi ir mums visiems svarbu, kad ji veiktų kaip galima geriau. Galbūt galėčiau šią progą iš karto paaiškinti, kokia yra situacija, kur pasistumėjome į priekį nuo praėjusio karto, nuo vasario mėnesio. Komisija tuo tarpu gana rimtai darbavosi, dirbdamas ties to reglamento peržiūrą surengėme kelis ekspertų grupės posėdžius, kurie mus konsultuoja įvairiais teisės klausimais. Ir tai buvo labai naudinga. Dar vienas susitikimas e, numatytas dar šiemet. E, komisija yra gavusi politinių e, nurodymų tęsti šią iniciatyvą Tai, aišku, yra labai svarbus žingsnis mums patiems pagal mūsų vidaus procesus, kadangi komisija e, nori, kad e, reglamentavimas būtų geresnis, yra labai atsidavus šiam procesui. Ir gavę šios įgaliojimus mes paskelbėme e, pradinį poveikio vertinimą. Jis buvo paskelbtas praėjusį penktadienį, jis yra internete. Ir tai yra komisijos įsipareigojimų dėl teisėkuros procesų skaidrumo dalis. Jis pateiktas šis vertinimas komisijos tinklavietėje. Ten pateikti įvairūs proceso parametrai, įvairūs pasirinkimai dėl politikos priemonių. Ir galimybė yra visuomenėje ir suinteresuotams šalims komentuoti jį. Tai nėra dar e, visiška viešoji konsultacija, nes tokią konsultaciją vykdėme praėjusiais metais. Tai yra tiesiog iniciatyva atverti procesą visuomeniai ir suteikti jiems galimybę pateikti savo nuomonės. Ir mes dar galime kai kurias pastabas atsižvelgti. Turiu pasakyti, kad šiandien rengiame susitikimą su valstybių narių ekspertais. Labai svarbu mums suprasti valstybių narių poziciją dėl šių do, dokumentą. Balsuoti reikės vienbalsiai, todėl reikia užtikrinti, kad gerai suprastume valstybių narių poziciją, kas joms rūpi. Ir šiandien vyksta tas sustikimas, kaip tik šiuo metu, vasaro mėnesį, surenksime Europos teismų tinklo sustikimą Luksemburgė, kuris bus skirtas šios priemonės peržiūrai taip pat. Ir tai, aišku, mums e, suteiks galimybę sužinoti praktikuojančių e, ekspertų nuomonę, tai yra teisininkų, notarų, teismų darbuotojų ir centrinių institucijų, kurios dalyvauja teismų tinkle nuomonę. Tai bus mums labai svarbu. Ir po to mes turėsime įsigilinti į vidaus procesus, turėsime atlikti tikrą poveikio vertinimą. Tikslas mūsų yra tai padaryti dar šiemet. Tai mums leis 16 metų pradžioje pateikti tikėtiną pasiūlymą. Bet kokiu atveju norime pateikti šį pasiūlymą 16 metų pirmoje pusėje. Taigi trumpai tokia situacija, kaip mes ją įsivaizduojame proceso prasme. Dėl turinio, ką mes čia sprendžiame, tai žinoma, mes nesugalvojame patys visko, iš, iš dangaus nenukrito viskas, mes išklausėme diskusijų čia vasario mėnesį kai buvo pristatytas įdomus tyrimas, mes patys komisija parengė ataskaitą 2014 m. balandžio mėnesį, ji buvo paskelbta ir buvo pateikti tam tikri parametrai, pagal kuriuos buvo matoma, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai buvo atlikta remiantis tyrimų, e, vertimų, kurį mes atlikome. Taip pat 14 metais vyko viešosios konsultacijos iki praėjusiu metu vasaros. Visą tai mums padėjo atkreipti dėmesį į svarbiausias sritis. Plačiai kalbant, mums atrodo, kad reglamentas yra labai gera priemonė. Jis turi pridėtinės vertės palyginti su Hagos konvencijos sistema ir jis veikia apskritai gerai. Tačiau nustatėme, kad yra sričių, kuris galėtų veikti geriau. Ir Kol taip yra, mums reikia to nepamiršti, tam reikia skirti dėmesio. Įdomu yra tai, kad e, ką tik įvykusi diskusija prieš man suteikiant žodį buvo labai svarbi aktuali šalių autonomijai pasirenkant teismą. Ši diskusija buvo įdomi. Idealiai visos valstybės narės dalyvautų E, Romos trečiajame reglamente. Tai sudėktų sprendimą, e, nu, tai, tai, tai leistų išvengti tų bandymų rasti tinkamą teismą. Jeigu dėl, bus aišku dėl taikytinos teisės, tai paskata ieškoti palankesnio teismo sumažėtų, nes nebūtų svarbu, tačiau koks teismas priims sprendimą. Tačiau, kaip žinome, ši tema yra sudėtinga šią temą reikėjo analizuoti per susitikimą bendradavimą dėl trečiojo Romos reglamento. Taigi ta, tam tikros valstybės narės tarpusavėje turi pakankamą aiškumą, tačiau ne visos. Ir realiai taip išliks artimiausioje ateityje. Nes mums nepavyks išspręsti šios problemos vykdant šią reformą. Mes ir nebandysime to daryti. Nors žinoma, norėtume, kad kuo daugiau šalių, jeigu tai galima sakyti, prisijungtų prie Romos trečiojo reglamento. Tačiau mūsų nuomonė, kas būtų naudinga, tai galimybė sutartiniams suteikti galimybę, kuomet jie mano, kad to reikia. Na, Aišku, kad ne kiekvienu atveju, kai buvo paminėta, tačiau kai kuriais atvejais būtų naudinga, jeigu sutikniai turėtų galimybę e, pasirašyti sutartį. Ir būtų numatytas tam tikras šalių autonomiškumas, remiantis e, pilietybę galbūt. Tai suteiktų papildomą aiškumo ir tai taip pat suderintų situaciją remiantis Bruselio antrojo reglamentu su kitais, kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, išlaikymo reglamentu. Todėl yra priežasčių numatyti tam tikrą šalių autonomiškumą, kad sutoktiniai galėtų rinktis teismą. Taip būtų tam tikras pranašumas, leidžiantis konsoliduoti įvairius su šeimos reikalais susijusius procesus į vieną procesą, į vieną jurisdikciją. Dėl reikalų susijusių su vaikais, tai yra, aišku, labai jautris rytis, komisija supranta tai, kad galima reguliuoti tai geriau, procedūros galėtų veikti veiksmingiau, greičiau, siekiant patenkinti vaikų interesus. Kitas tikslas, kuris yra labai svarbus, Tai yra tarpusavio pasitikėjimo dalykas. Visi šie klausimai - greitis, veiksmingumas, laiko interesų paisimas, tarpusavio pasitikėjimas - yra tarpusavėje susiję. Tai yra bendra gyja, kurie sieja visą peržiūros procesą. Galbūt galėčiau pateikti pavyzdį, paminėdamas konkretesnės mintis, konkretesnės idėjas, kurių mes turime. Pavyzdžiui, mes svarstame tolesnius žingsnius panaikinant egzekutūros formalumą šiame kontekste. Antras A reglamentas jau žengia, šią prasme, svarbių žingsnių, tačiau jis niek sustoja, kai kalbama apie globos procedūrą ir policijos procedūras. Čia dar yra egzekutūros formalumai, jie galioja. Ir kaip ir peržiūrint Briuselio pirmąjį reglamentą, mes turėtume siekti panaikyti tos formalumus, kurie nėra prasmingi, kurie tiesiog yra našta šalims. Atsižvelgiant ypač į Briuselis antrąjį reglamentą, Briuselio antrąjį reglamentą, kai kalbam tai apie vaikus. Čia yra daug priežasčių užtikrinti, kad būtų veikiama veiksmingai ir greitai. Laikas čia yra labai svarbus. ir tas bėgantis laikas turi negrįžtamų pasiekmių vaikams. Todėl visi procedūriniai žingsniai, kurie neleidžia laisvai sprendimams judėti, tai visi te, visos kliūtis turi būti išanalizuotos, ar jos yra būtinos. Briuselio pirmasis reglamentas, jo peržiūra galėtų mus įkvėpti. Aš matau, kad panas Sivka čia yra, jis tą patirtį puikiai žino. Taigi tai galėtų mus įkvėpti ir leisti pasiremti tą patirtimį. Nereikia panaikinti saugiklių, jų reikės. Galbūt reikės papildomų saugiklių, kad galėtume atsižvelgti į tai, jo kalbame apie vaikus, tačiau tie sistemingai, sistemingai formalumai, formalumas, tai yra egzekvatūros e, formalumas, taikoma eksantė būdu, galėtų būti panaikintas ir numatyti laisvą sprendimų judėjimą tarp jurisdikcijų, E, su saugikliais, kurios, kuriais šalis galės, galėtų pasinaudoti, jeigu jos mano, kad buvo kažkoks procedūrinis pažeidimas, jeigu buvo netinkamai įteikti dokumentai, jeigu kyla tikras klausimas dėl to, ar vaiko nuomonė buvo išklausyta. Aš manau, kad galima suderinti tas procedūras, naikinant ir toliau egzekvatūros procedūrą kitas pavyzdys, kaip būtų galima supaprastinti procedūras. Kai kalbam apie įgyvendinimą, matome, kad dar daug bylų užstringa. Kaip minėjau, tai yra prabanga. Ir čia yra svarbus ir tarpusavio pasikeimas. Bylos, kurios užstringa, kuomet nėra tikro jų sprendimų įgyvendinimo, trukdo tam pasitikėjimui atsirasti. Todėl turime galvoti apie tai, nors tai yra sudėtingas rytis. Turime labai kūrybiškai galvoti, ką čia galima padaryti, kad įgyvendinimo rezultatai būtų geresni. Taigi reikia dar čia pagalvoti. Vienas to aspektas yra taip pat labai sveitingas klausimas, tai yra vaiko nuomonės išklausimas. Tai yra klausimas, su kuriuo yra susiję skirtingi valstybių narių procesai, nors visos valstybės narės yra pasirašusios Junktinių tautų konvenciją dėl vaiko teisų. Tai aišku yra pozityvus, kurio nereikia pamiršti. Tai reiškia, kad visos valstybės narės prisėmė tuos įsipareigojimus kylančius iš konvencijos. Tačiau jos prisėmė juos e, e, turėdamas galvoje, kad turi nacionalinių procedūrų autonomiją ir taikomos skirtingos procedūros dėl vaiko nuomonės išklausimo. Turime užtikrinti, kad tie skirtumai nekliudytų laisvam sprendimų judėjimui. Tačiau turime tai padaryti, tai padaryti jautriai. Turime atidžiai žiūrėti, ko reikia, kad galima būtų, taip sakant, sutepti to judėjimo ratus ir užtikrinti, kad e, siekiai būtų bendri, būtent kaip vaiko nuomonės išklausoma. Tai nepaprasta, tai nėra lengva, reikia galvoti, koks būtų tinkamiausias būdas, tinkamiausias įsikišimo lygis, nes šis klausimas yra labai jautrus visose valstybės narėse. Taigi, tai yra tam tikri mūsų analizės aspektai, Dar viena svarbi sritis, kuria, kuri buvo paliesta ir vasario mėnesį, yra vaiko grobimo sritis. Tai yra labai svarbi esamos priemonės dalis. Turime užtikrinti, kad esamas 11 straipsnio tikslas e, yra, kad 11 straipsnis veiktų kaip galima sklandžiau ir jis turi užtikrinti greitą pagrobto vaiko gražinimą į kilmės šalį. Apskritai e, mechanizmas veikia gerai, tačiau istorija vėl ta pati yra atvejų, kurie rodo, kad e, šis mechanizmas neveikia taip gerai, kaip turėtų veikti. Ir mes galvojame, ką galima padaryti, kad būtų galima pakeisti gerinti 11 straipsnio procedūros veikimą. Ir mes čia galvojame ne apie radikalų 11 straipsnio keitimą, o apie tikslingus, tikslingesnius dalykus. Ar reikėtų, pavyzdžiui, patiks, patikslinti šešių savaičių terminą, kuris numatytas? Jis matytas, jis turi pranašumą, jis, jis suteikia labai aišku tikslą ir aiškiai rodo, kad procedūra yra susijusi su laiku, tačiau šis tikslas yra toks ambicingas, kad dažnai juo nesilaikoma. Taigi galvojame, kaip geriau užtikrinti, kad laikas būtų gražinamas greitai. Kita galimybė yra panalizuoti, ar dėl to, kad daugelio atveju, kai, kai kuriuose jurisdikcijose matome, kad teikiamos kelios apeliacijos, vyksta keli apeliacijos procesai. Pirmas, po to antras. Ar nereikėtų sumažinti leidžiamų apeliacijų skaičių? Nes reglamentas e, šiuo metu numato šešių savaičių terminą, kai kuriais atvejais jis labai būna toli nuo realybės. Ir mes galvojame, ar nereikėtų ką nors numatyti apeliacijų ribą. Kitas dalykas, ar nereikėtų kalbėti apie apeliacijos suspendavimo efektą. Dar vienas dalykas, kurį svarstame šiame kontekste, kadangi turime duomenų, kad viskas vyksta sklandžiau, tuomet, kuomet yra jurisdikcijos koncentracija, kuomet yra specializuoti teismai konkrečiose valstybės narėse, E, jie puikiai išmano tokias rytį tuomet, e, tą specializuotą procedūrą išmano, jie susipažįsta su, su, su e, kolegomis kitose jurisdikcijose ir toks, tokios žinios palengvina ir šios priemonės taikymą ir jos to taikymo efektyvumą. Taigi matome pranašumų jurisdikcijos koncentracijoje. Taip pat šiuo metu yra galimybė prieglobščio teismui užtikrinti, kad vaikas būtų gražinamas kilmės šalies teismui ir kad tam būtų tinkama tvarka numatyta. Klausimas yra, ką tai reiškia, ką ta tinkama tvarka reiškia. Na, nu, galvojam, ar nereikėtų šios svarbios koncepcijos e, patikslinti. Dar vienas aspektas, kuris labai svarbus, prie kurio perėsiu galbūt po minutės, tai yra centrinės institucijos darbo palengvinimas. Jų vaidmuo labai svarbus kasdienėme reglamento įgyvendinime. Tačiau jų vaidmuo yra svarbus ir vaikų grobimo procedūros atvejais. Ir mes galvojame, ar negalime kažko daugiau padaryti šiame kontekste dėl to bendradarbiavimo, kuris vyksta tarp centrinių institucijų. Dar vienas potencialus ribojimas apribojimas, kurį reikėtų pagerinti, tai yra ar dabartinės laikinos priemonės, kurios pabėgimo teismo taikomas apsiriboja to teismo jurisdikciją ir neturi poveikia e, už e, to teismo jurisdikcijos ribos. E, gražinti vaiką į kilmės teismo šalį galbūt būtų galima palengventi Jeigu būtų taikomos, papil, taikomos priemonės apsaugoti vaiką savaitę, dvi, kol kilmės šalies teismas vėl apsvarstys bylą. Galbūt būtų galima tam tikrą tvarką taikyti kilmės šalyje. Šiuo metu to tai neįmanoma padaryti. Tai galėtų palengvinti pagrėbimo šalies teismui priimti sprendimą. Jeigu būtų taikomas tam tikros laikinosios priemonės. Aš galėčiau, aišku, tęsti ir tęsti. E, ir yra ne, ne vienas praktinis ir teisinis aspektas, kuriuos analizuojame, e, kad pagerintume 11 straipsnio veikimą. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti kuris yra labai didelis rytis, tai yra bendradarbiavimas tarp centrinių institucijų apskritai. Ne tik anartojo straipsnio kontekste, bet apskritai. Tai yra kasdieninio reglamento įgyvendinimo variklis, būtent kaip tos institucijos bendradarbiauja. Mes matome, kad dabartinis straipsnis 55 antrojo reglamento straipsnis galėtų būti aiškesnis dėl to, ką reis, tas pankratavimas reiškia praktikoje. Reikia aiškiau jį suformuluoti ir tai palengvinu, palengvintų kasdieninį centrinių institucijų darbą. Mes apie tai galvojame ir dėl to vyksta ir šis, e, vyks lakryčio mėnesį tas teismų tinklo e, sustikimas, apie tai kalbėsime su tomis centrinėmis institucijomis. Dalis Viso to yra susijęs su bendradarbiavimu pagal 56 reglamentos straipsnį, kuris susijęs su vaiko e, atidavimo glo, glo, glo, į globą e, šalį, šalimi. Šis straipsnis nebūtinai veikia taip, kaip norėtųsi, tai yra jautri nuostata. Kartais centrinės institucijos ne visiškai supranta, ką kitos institucijos daro ir vaikai globos namuose atsiduria kitose jurisdikcijose, nebūtinai gavusios. Nu, priimanti institucija labai supranta, kaip tai vyko. Ir ši nuostata yra svarbi ir jautri, taigi reikia ją tobulinti taip pat. Na, aš gana trumpai paminėjau visus svarbiausius aspektus. Joana turbūt detaliau išmano e, visus sudėtingus aspektus, tačiau mes mielai atsakytume jūsų klausimus. Ačiū. Thank you. Dėkuoju, ponė Šoterį. Kaip suprantu, ponė Sedinska dabar nekalbės. Taip, kalbės. Ne? Yeah? Ne, nekalbės. Pone Maginės vėluoja. Gal 15 minučių vėluos, pradėkime gal diskusiją, ponas Cifka norėjo pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums e, už pateiktas preliminarias e, pastabas, kurios yra susijusios su e, darbu, peržiūrint pirmąjį ir antrąjį Briuselis reglamentus. Mes jau ilgą laiką diskutuojame apie šiuos reglamentus ir žinau, kad buvo daug atlikta peržiūrint Bruselis vienas reglamentą ir eliminuojant iš ten egzekvatūros procedūrą. Iš tiesų buvo sunkiai dirbama. Nes aš asmeniškai baiminausi, kad egzekvatūros procedūra dar galios daugelį metų Tuo tarpu, kalbant apie šiandien aptariamus e, reglamentus, e, šiandien e, kalbama apie praktiškai konkrečius asmenius. Asmenis, kurių santoka vyra ir dažnai tokiais atvejais taip pat ir nukenčia vaikai. Taigi laikausi nuomonės, kad mums reikia iš esmės pakeisti esančius teisės aktus nes e, šies, šie teisės aktai e, tiesiogiai įtakoja paprastų žmonių gyvenimą. Kalbant apie Bruselis e, vienas reglamentą, matome, kokios kyla problemos. Paprastai jos yra susijusios su žmonių kasdieniu gyvenimu. Kalba eina apie tai, pavyzdžiui, kaip turėtų būti suformuoluota viena ar kita nuostata reglamente. Vis dėlto norėčiau priminti Jums savo asmeninę patirtį kai įsigaliojo Bruselis vienas reglamentas e, kartu su pakeitimais, man atrodė, kad e, teisėjai ir tie asmenys, kurie e, turėjo gyvendinti tuos teisės aktus, mažai ką žinojo. Kitaip tariant, teisės aktai, kurie čia yra patvirtinami, dažnai yra nežinomi paprastiems žmonėms. Ir aš turiu dėl to tik tai apgailestauti. Primenu trečiąjį reglam, Romos reglamentą. Aš e, dėl šio reglamento parengiau ir pranešimą. Ir e, tuo metu mes manėme, kad tai bus e, gera priemonė poroms. Ir e, ši priemonė galėtų būti panaudota pasirenkant teismą skirybų atveju. Tai yra labai svarbus dalykas. E, susijęs taip pat ir su Bruselis 2 reglamentu. Nereikia pamiršti ir vaikų. Taigi, kalbant apie aptariamą reglamentą, turiu pasakyti, kad e, jis nėra įgyvendintas visose valstybėse narėse. Pirmą kartą istorijoje mes pasirinkome na, glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą ir tai yra greičiausiai vienintelis pasiekimas pagal šį reglamentą. Aš laikausi nuomonės, kad šis teisės aktas turėtų gyven, būti gyvendintas visose valstybėse narėse, nes tai palengvintų darbą e, darbuotojams taip pat ir gyvenimą paprastiems e, žmonėms. Su sąlyga, kad e, darbuotojai yra susipažinę su galiojančiais teisės aktais. O galutiniai, e, sakykime, naudos gavėjai turi žinoti, kokiamis teisėmis jie disponuoja. O darbuotojai, teisės sistemų e, dalyviai turi padėti e, žmonėms ir supažindinti su jiems suteiktomis teisėmis. Dabar matau, kad reglamentą bandote supaprastinti. Vis dėlto Už tai yra atsakinga komisija ir Europos, tiksliau, e, taryba. Ir turiu priminti, kad e, nors egzistuoja Europos teismų e, tinklas, matau, kad vis dėlto E, žinojimo apie šiuos egzistuojančius teisės aktus e, trūksta pačiose valstybėse narėse. Aš, pavyzdžiui, konkrečiai norėčiau sužinoti, kiek asmenų dalyvaus jūsų minėtame sustikime Luksemburge. Galbūt galima kreiptis į e, tuos specializuotus e, teismus, kurie rūpinasi šeimų klausimais ir pakviesti juos į sustikimus. Teisėjų švietimas. Vėlgi, yra problematiškas, nes e, dėl teisėjų e, švietimo sulėtėja e, reglamentų perkelimas į nacionalinę bazę, šių reglamentų nuostatų gyveninimas. Taigi aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad visi teisėjai, teismų sistemos E, dalyviai ir galutiniai naudos gavėjai turi būti priimti domen, kai bus reformuojamas e, minėtas reglamentas. Dar vienas dalykas - vaikų teisės. Tai yra mums e, svarbiausias dalykas. Tai, ką daro suaugusieji su savo gyvenimu, tai yra jų reikalas. Tačiau vaikai turėtų būti apsaugoti. Turi būti apsaugotos vaikų teisės. Ir toks dalykas turi būti mums e, svarbiausias ir į tokį dalyką mes turime orientuotis. Aišku, į viską galima pažiūrėti skirtingai ir skirtingose valstybėse narėse egzistuoja tie skirtingi požiūriai. Aš dabar nenoriu pradėti kalbą apie globėjus, apie globos e, namus ar, sakykime, įvaikinimą. Tačiau tos problemos taip pat turi būti sprendžiamos. Yra atveju, kai e, na, dėl įvaikinimo bylų e, į į Europos parlamentą yra netgi kreipiamasi. Taigi aš sakausi nuomonės, kad um, Mes egzistuojančius teisės aktus turime patobulinti, tačiau turint visada omeny vaikų teisės. Taigi ačiū Jums už pateiktą informaciją, ačiū už tai, kad atvykote, todėl kad Jūs tiesiog na, suteikite peno mūsų tolesniems pamastymams. Dėkuoju. Thank you very much. Uh... Labai ačiū, ponė Cifka. Manau, kad jūs esate visiškai teisus. Mes pirmiausiai galvojame apie tai, kaip, kaip ge, galima geriau užtikrinti, kad būtų laikomasi vaiko poreikių, atsižvelgti vaiko interesus. E, Ta darome kasdien. Aš taip pat e, atsitikau išgirdau, įsiklausiau jūsų žodžius apie protingą keitimą, taisymą reglamento. Sutinku su jumis visiškai dėl to, kad mums reikia pasižiūrėti į tas vietis, kur e, viskas gerai su dabartinėmis taisyklėmis, bet mes galbūt kažką galime padaryti dėl jų, gal skleisti informaciją apie jas, tam tikras gairias skelbti tarp praktikų, piliečių apie tai, kaip tos taisyklės veikia ir yra kitas klausimas e, - priemonių funkcionavimas. Tai yra kažkas fundamentalesnio, sistemiškesnio. Mes tą gerai suvokiame. Mes taip pat suprantame, kad netgi tada, kai e, pasiūlome naujas, geresnės taisyklės, e, turime informuoti apie jas. Mes puikiai suvokiame kad peršytas e, Bruselis vienas e, gali būti pats geriausias pasaulio reglamentas, bet jeigu praktika nesuvoks, kaip veikia sistema, tai nieko nepasieksime. Ir aš vis grįžtu prie Europos teismų tinklo ir nebereikalo kartoju, koks svarbus jis yra. Mes, e, mes esame užtikrinti, kad veikėjų atsirastų daugiau, mes turime išeiti už teisėkuros ir perėti prie kito ligmens, tai yra įgyvendinimas. Ir e, Europos teismų tinklo tikslas toks ir yra. Susitiksime dėl Briuselio vienas reglamento penktadienį ateinantį, kad konkrečiai pakalbėtume apie tai, kaip įgyvendinti peržiūrėtą Briuselis vienas reglamentą ta ir aš dabar aišku apie tai nekalbėsiu, nes tai ne šios dienos tema, tačiau jūs visiškai teisus, mums reikia tokių galimybių. Taip pat ir dėl paveldėjimo reglamento vasara buvo surinkta e, kampanija informacinė, tai labai gera priemonė, bet priemonė gali būti pati geriausia pasaulyje, jeigu niekas apie ją nieko nežino, tai vargu ar kam ji bus naudinga. E, vasaros informacinė kampanija buvo tikrai sėkminga ir mes sulaukime daug grįžtamosios informacijos E, žmonės, e, kaip ir dera, labai domėjusi tuo, nes ta priemonė yra nepaprastai svarbi žmonėms. Visiškai sutinku su jumis dėl to, ką jūs sakėte. Taip pat sutinku, kad mums reikia koncentruotis ties tais dalykais, kuriuos reikia supaprastinti ir pagerinti. Apie tą mes nuolat galvojame. Ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Norėčiau su kai ko paklausti, ar teisingai aš supratau, kad jūs akcentuosite labiau vaikus, vaikų teisės, ne e, skirybas ar kitus klausimus. Dėl e, šeimos santokos dalyko aš neturiu visų detalių, galbūt Joana galėtų pakalbėti apie tai. Tačiau, kalbant apskritai, akcentas ir mūsų pagrindinis darbas yra susijęs su klausimais susijusiais su vaikais. Pavyzdžiui, mano minėtas bendradarbiavimas ir yra straipsnis, kuris susijęs su vienas tik tai, kuris susijęs su vaikais, bet e, man atrodo, kad mes kur ką esame numatę konkrečiau. Ačiū. E, teismo pasirinkimas buvo tai minėta. Šiandieną mes be to dar kalbame apie kitus aspektus, kurie mūsų nuomonė yra svarbus poroms atsižvelgime į bendrą judumo situaciją tarp ES piliečių. Europos parlamento tyrimas paskaptas pernai e, paskelbė, kad daugiau kaip 120 milijonų ES piliečių gyvena už ES ribų, sako kalbėtoje. Esant skyryboms gyvenimo, gyvenimui skyriumi, mes turime numatyti piliečiams galimybės E, kreiptis į ES teismus dėl skirybų. Labai tai yra sudėtinga, nes jeigu žmonės negyvena nuolat Europos Sąjungoje, jiems grįžti į Europos Sąjungą ir turėti dėl e, skirybų. Mes kalbam apie tuos atvejus, kur yra pakankamai ryšių tų žmonių su Europos Sąjunga. Ir neseniai buvo atitinkamų priemonių patvirtinta šeimos teisės sityje ir mums būtų labai svarbu numatyti tokias galimybės tiems piliečiams. Yra kitokių situacijų. Pavyzdžiui, ne Europos Sąjungoje nagrinėjamos bylos dėl e, šeimos reikalų, dėl tėvų ar motinų pareigų gali būti, kad panaši byla iškelta ir ES ir dėl to gali kilti porai tam tikrų problemų, nes galiausiai atsiras du teismo sprendimai ir jie gali būti skirtingi, kaip jau buvo siūloma Briuselio pirmame reglamente, reikia numatyti galimybės teisėjui, kuris Europoje nagrinėja bylą, pirmiausiai sustabdyti ją ir pasižiūrėti, ar uh, E, byla trečioje šalyje gali baigti sėkmingai ir paskui nuspręsti, ar pripažinti tokį užsienyje priimtą sprendimą, ar tęsti nagrinėti bylą, kuri buvo sustabdyta. Dabar mes e, galvojame tokias galimybės, apie tokias galimybės taip pat e, šeimos klausimus atėjame. Turime naujienų, ponė Maginės ką tik nusileido, <laughs> lėktuvas jos ką tik nusileido, e, nežinome, kur ji yra, skrydis vėlavo, taigi šiandieną ji netvyks. Galbūt ji e, parašys mums ką nors ar pateiks e, kokį nors dokumentą rytoj, bet ne šiandieną. Jeigu niekas nenori daugiau pasisakyti, tuomet Ponas Čepelekas. Aš norėčiau pasinaudoti progą. E, dėkui, pirminkė. E, norėčiau kai ką pasakyti. Ir mes kalbame apie tėvų pareigas Europos Sąjungoje. Tačiau vaiko gražinimo mechanizmas, kuris numatytas e, naujame antrame Briuselio reglamente, yra papildymas Hagos konvencijos, o Hagos konvencija taikoma bet kokiai kitai šaliai, kuri prie jos yra prisijungusi. Tam tikra prasme tai buvo mintis, kuri atspindėta uh, e, Briuselis E, Bruselis 2 reglamente. Pirmajame Bruselis, e, Bruselio antrajame reglamente. E, labai sudėtinga yra taikyti Hagos konvenciją, kuo tarp, pavyzdžiui, Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos, Rusijos ir taip toliau ir panašiai. E, norėjau paklausti, ką planuoja Europos komisija dėl Hagos konvencijos. Kiek, kaip jūs galvojate, reikėtų peržiūrėti e, konvencijos nustatytą mechanizmą, kad neatsirastų disbalanso? Nes problema yra gana, gana delikati e, sutartinės prievolės valstybės narėms e, trečiosios šalies atžvilgių. E, atitinkamas e, nuostatas, atitinkamus principus ir teisės saugo sutartis ir kaip galima suderinti Haga, Hagos nuostatas su sutarties prievolėmis. Klausimas labai įdomus, išklausysime jūsų. Prašom. Aš labai džiaugiuosi įdomiais klausimais. Kitas klausimas, ar galiu juos gerai atsakyti išsamei, bet pasistengsiu. Jūs esate visiškai teisus. Antrasis Briuselio reglamentas pagrystas yra patirtimi vaisingų bendradarbiavimų pagal Hagos konvenciją. Bet, kai buvo patvirtintas Briuselio antrasis A reglamentas, tada perėmė prie atsakymus jų klausimą. Ir atsakymo jūsų klausimą. Atsakymas yra toks, kad nežiūrint puikios bendradarbiavimo sistemos pagal Hagos konvenciją, tarp valstybių narių atsirado noras politinė prasme įtvirtinti geresnius dar veiksmus ir praktiką. Kitaip tariant, nebuvo siekiama pakengti geram sistemos funkcionavimui, kurioje yra ir Hagos konvencija, bet pagerinti tą funkcionavimą. Ir 11, pavyzdžiui, straipsnis e, papildo naujais elementais, tikslina daugą e, to, kas nebūtų įmanoma vien tik Havos e, konvencijos kontekste. Mes nenorime iš esmės nukrypti nuo tos e, minties. Konvencija įdėgė labai naudingą sistemą, jūs visiškai teisus ir idealiame pasaulyje abi sistemos turėtų veikti kartu teisėjai E, yra susipažinę su Hagos konvencija, tie, kurie yra susipažinę su tą konvenciją, neturėtų turėti problemų taikydami papildomas taisyklės. Jeigu sistema naujoji atsiranda, yra visiškai skirtinga ar per nevyk skiriasi, tai tada teisėjams atsiranda problemų taikant tokias dvi skirtingas sistemas vienu metu. Uh, Aš galiu pasakyti, kad mes galime dar daugiau ką pasiekti ir pagerinti. Mes bendrės metodų galime imti salesnių, mūsų nuomonė, naudingų žingsnių. Hagos konvencijos kontekste beje tą padaryti kartais e, sudėtinga ir mes turime pasinaudoti sąjungos teisės nustatytomis mums e, garantuotomis galimybėmis, bet mes radikaliai nukrypti nenorime ar sukurti visiškai radikaliai skirtinga nuo Hagos sistemos, savo sistemą. Ar patenkintas jūsų atsakymu? Aš nepaprastai laimingas. Labai ačiū. Tuomet norėčiau padėkoti Jums už pasisakymus, už diskusijas ir norėčiau linkėti sėkmės komisijai, kad galima būtų pasiekti kaip galima greičiau gerų rezultatų piliečių labui. Posėdį iki penktos valandos stabdome. Nes tuomet prasidės uždara posėdžio dalis, įskaitant balsavimą. Dėkui visiems, grįšime į salę penktą valandą. Thank you.